Dabar žodis komisijos nariai Georgievai. Uh, mr president Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami nariai. Dėkoju parlamentui už kvietimą pateikti komisijos pareiškimą dėl sustarimų dėl tabako. Šie susitarimai atsirado su šio parlamento parama kaip priemonė, kovojant su cigarečių kontrabanda. Jau pirmasis sustarimas buvo pasirašytas 2004 metais. Ir tada ir dabar Europos parlamentas e, buvo mūsų partneris, mūsų sąjungininkas, kovojant su cigarečių kontrabanda. Tai yra nusikalstama veikla, kuri nukreipia pinigus nuo mūsų biudžetų. Turime duomenų, apie 10 milijardų eurų yra prarandama kasmet dėl kontrabandos. O poveikis pirmiausia patiriamas valstybių narių, na, aišku, taip pat turi įtakos ir ES biudžetui. Kad būtų aiškiau e, įsivaizduojamas vaizdas, 20 valstybių narių 13 metais e, pajamų iš teisėtos priekybos, e, jų pajamos sudarė virš 90 milijardų eurų. Tai reiškia, kad jos prarado daugiau kaip 10 procentų pajamų kurios būtų naudingos, būtų pastarnavusios piliečiams. Dėl to kova su cigarečių kontrabanda finansinė prasme yra labai svarbi. Taip pat matome, kad tai yra, turi neįgimą poveikį ir viešai sveikatos politikai, o teisės aktai tiek ES, tiek valstybės narėse skirti tam, kad atgrasytume jaunimą ypač e, nuo rūkimo, o neteisėti tabako gaminiai yra prieinami daug pigiau e, ir nepilnamečiams. Taip pat turime ir saugumo dimensiją, kad, kadangi cigarečių kontrabanda ir pajamos organizuotėms nusikaltėliams. Kaip žinote, balandžio 28 dieną patvirtiname naują ES saugumo darbo atvarkę. Todėl organizuotų nusikaltelių prieigos prie pajamų iš e, neteisės veiklos sutrikdymas, na, skaitant, aišku, ir e, cigarečių kontrabandą, yra šios kovos dalis. Europos parlamentas e, remia tai, kad ši kova būtų pakilėta į pasaulinį lygmenį. Kodėl? Todėl, kad cigarečių kontrabanda yra pasaulinis reiškinys ir jam reikia pasaulinių sprendimų. E, dabar mes turime PPO pagrindų konvencijos dėl tabako kontrolės e, protokolą. Noriu informuoti Jūs, kad ketvirtą gegužės komisija pasiūlė sprendimą tarybai, pasiūlymą tarybai ratifikuoti šią konvenciją. Tačiau suprantame, kad ratifikavimas užtruks. Kol kas iš 40 ratifikavimo minimalių reikalavimų, kad protokolas įsigalėtų, turime 7, 7 šalių ratifikavimą. Ir net jeigu pakvie, pa, pa, pasiektume tą 40 ratifikavimų e, tikslą, nežinome, ar pasirašys protokolą šaltinio šalis ir tranzito šalis. Todėl komisija norėtų skatinti ypač tas šalis, mm, tas šalis prisijungti prie protokolo ratifikavimo. Taip pat e, norime laiku įgyvendinti ir tabako produktų direktyvą, tačiau ši direktyva negali suvaidyti veiksmingo vadimens kontroliuojant e, cigarečių kontrabandą iš už ES ribų ir būtent tokiame kontekste Šiuo metu tie apribojimai tiems veiksams, kurių mes, e, kurių mes siekime per ilgesnį laikotarpį, dėl to mes turime galvoti apie kitas priemonės. Ir tai yra taip pat ir sustarimai su svarbiausiamis tabako gamintojomis. Pirmasis, kaip sakiau, pasirašytas ketvirtaisiais metais su Philip Morris International, jo galiojimas pasibaigs 16 e, metų Liepos mėnesį. Šis sustarimas numatė naujas koncepcijas, sekti ir susekti, taip pat žinoti, kam pardavinėjai cigaretės ir tabaką. Ir buvo įtrauktas ir pinigų plovimo nuostatos. Jie mums sumokėjo 2,5, ne, 1,25 milijardo eurų, iš kurių 93 procentai buvo skirti valstybės nariams. Sustarimas yra neprivalomas ir vykdytinas. Jos esmė reiškia, kad yra ten įtraukti tokie elementai, kurių nebūtų galima numatyti teisės aktus. Pavyzdžiui, e, mokėjimo areštas be įrodymų. Taip pat e, yra paskatos numatytos e, sustarimo laikymosi. Mano pirmtakas komisaras e, Šemeta yra informavęs Europos parlamentą, kad mes e, surengėme trumpus e, susitikimus, informacinio pabudžio susitikimus su Philip Morris ir bendrovė išreiškė norą prat, suinteresavimą pratesti šį susitarimą. Ir mes taip pat esame tuo suinteresuoti. Ir nors pagal kontrabandos srautus būtent e, nebūtinai tų svarbiausių bendrovių kontrabanda yra e, didžiausia. E, tačiau dar reikia pagalvoti, kaip žiūrėti į šios sustarimo ateitį. Nebaigėme vertinimą, užbaigsime jį po poros savaičių ir pateiksime jį, aišku, ir parlamentui, ir visuomeniai. Yra kai kurie aiškus faktai, kad E, svarbiausias sustarimo tikslas yra sumažinti kontrabandinių cigarečių kiekį ES rinkoje. Šis tikslas pasiektas nuo 6 iki 14 metų. E, jų produktų, teisės produktų e, apimtis sumažėjo 85 procentais. O tai e, viršyje bendrą tendenciją dėl e, areštuotų E, prekių. Šiuo metu svarstame, kokie galėtų būti žingsniai toliau daromi. Ir mes esame vedami mūsų pareigos kovoti su neteisėta prekyba ir tarnauti piliečių interesams. Ir tai, kad aš esu čia su jumis, yra labai svarbu Ta prasme, kad mums įdomu išklausyti jūsų nuomonių. O aš jūs atitinkamai informuosiu apie mūsų pažangą e, šioje svarbėje ir jautrioje srityje. Labai ačiū. Kadangi matau čia salėje poną Gairį, Noriu padėkoti žaliesiams už jų iniciatyvą. Jūs esate jų frakcijos dalis. E, jų, iš jų frakcijos. Ne, atsiprašau. Kur yra žalieji? Atsiprašau, aš susipainėjau, turėjau nustoti kalbėti e, tada, kai ketinau sustoti. Tačiau žinau, kad jūs esate suinteresuoti šio klausimu ir dėkoju Jums dėl to už tai. Sort it out anyway later. That's okay. Mulțumim. Pakalbėsime dar apie tai vėliau. Dėkoju poniai Georgievai. Cuvântul pentru două minute. Thank you. Toliau ponas Avrama, dvi minutės. I would like to... Norėčiau padėkoti Jums be abejo už tai, ką dabar darote. Ir Labai malonu, kad atvykote į parlamentą ir pateikėt pareiškimą dėl bendratarbiavimo susitarimų tarp valstybių narių, ES ir didelių tabako bendrovių. Tačiau manome, kad komisijos ir tabako gamintojų dėrybos turėtų būti gerokai atviresnės ir skaidresnės. Mums porą valandų leido susipažinti su dokumentais saugioje skaitimo patalpoje ir tai įvyko po gana nemalonaus susirašinėjimo su jūsų pirmtaku. Ir faktiškai, kad suprastum, ką nors tuose dokumentuose reikia specializuotis teisės srityje. Dabar e, nekantriai laukiame komisijos vertinimo dėl dabartinio susitarimo su Philip Morris International naudos. Ir tikimės gauti atsakymą iki šio mėnesio pabaigos. Tačiau turime eiti toliau. Dabar itin svarbu, kad e, pasikeistų dėrybų būdas. Parlamentas bent jau turėtų būti informuojamas apie vykstančias diskusijas tuo metu, kol jos dar vyksta, o ne post factum, po to, kai viskas jau bus pasakyta ir nuveikta. Taip pat e, būtų dar geriau, jeigu būtume pakviesti dalyvauti diskusijose kaip stebėtojai kad e, galėtume stebėti, kokiais argumentais vadovaujamas įsiekiant e, pratesti susitarimus, kodėl ir E, kaip? E, visa tai yra susijęs su mokesčių mokėtųjų pinigais ir dabar visuomenė mano, kad e, jai tenka tiesiog pasyviai stebėti tai, kas vyksta, nors jiems finansiškai ir kitaip, kaip sąjungos piliečiams, visa tai yra labai svarbu. Dėkuoju. Dabar dvi su pusė minutės, ponia Jala Sender. Ačiū, norėčiau padėkoti komisijos nariai. Už tai, kad labai ilgai diskutavo su mūsų komiteto atstovais e, uždarose posėdžiuose. Tikrai labai svarbu kovoti su tabako gaminių kontrabanda ir padirbinėjimu. Mūsų neramina ES ir kitų valstybių biudžetų nuostoliai negalime kontroliuoti tokio e, sukčiavimo e, ir e, vis dėlto labai svarbu stengtis tai padaryti, nes iš tų pinigų finansuojami įvairūs nusikaltimai, biudžete trūksta pinigų svarbi, svarbiems dalykams, tokiems kaip švietimas, sveikatos priežiūra. Dėl to didelė rizika kila mūsų piliečiams. Šių susitarimų tikslas surinkti daugiau lėšų ir veiksmingiau kovoti su kontrabanda ir tabako gaminių padirbinėjimu. Svarbu sudaryti ir naujų susitarimų kurie galbūt leis daugiau informacijos išsiaiškinti apie tai, kas iki šiol buvo neteisingai daroma, įvertinti, ar tie susitarimai yra naudingi tam, kad galėtume išvengti dar didesnių bėdų ir kad galėtume veiksmingiau kontroliuoti, kaip įgyvendinami tie susitarimai, kovojant su kontrabanda ir padirbinėjimu tabako gamybos srityje. Svarbu, kad ta kova vyktų pasaulių lygmenių Ir tam e, reikia tolesnio komisijos dialogo su tabako bendrovėmis. Tas dialogas turėtų vykti laipsniškai, turime tokiu būdu užtikrinti, kad galėtume daryti įtaką, kad galėtume kaip nors e, įtakoti šią situaciją ir vykdyti kontrolę ypač kriziniais laikotarpiais. Kai gausite šią ataskaitą, mums bus e, taip pat svarbu su ją susipažinti ir išdėstyti savo nuomonę, nes esame atsakingi savo piliečiams ir turime apsaugoti jų sveikatą. Ne tik fizinę sveikatą, bet ir ekonominę sveikatą ES valstybėse narėse. Dėkuoju. Ačiū. Dabar ponia Dlabajova, pirmininkė komisijos narė. Šiandien mūsų aptariama tema yra delikati, kontroversiška ir toks pat yra jos reguliavimas. Nėra jokios bendros socialinės paklausos, kad ši pramonė auktų ir ją siekiama apriboti. Taip pat siekiame apriboti neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Kita vertus, tai teisėta pramonės sritis ir tam tikromis sąlygomis Ji turi išlikti konkurencinga ir veikti rinkoje. Be to, e, ši pramonė atneša gana e, nemažą pajamų dalį mūsų biudžetus. Svarbu, kad pagalvoti apie tai, kad į vieną teisės aktą siekiama sutalpinti tris tikslus, tai gana ambicinga. Ir situacija nėra ideali. Mums reikia nustatyti tam tikrus parametrus, kuriuos dėrėtų pakeisti kad um, būtų skaidriai ir teisingai paskirstomos lėšos surinktos iš tabako gamintojų. Antra, Svarbu užtikrinti didesnį skaidrumą, geriau suderinti visus pasirašomus susitarimus, kalbant apie jų sąlygas ir kitus aspektus. Kodėl tik tie trys susitarimai, ar jais įmanoma išspręsti problemą? Gal e, norėtume vis dėlto gauti daugiau informacijos apie jų turinį ir apie tai, kodėl jie baigia galioti skirtingų laikų. Taip pat, kalbant apie neteisėtą priekybą, yra ir kitų e, reiškinių, kurie nepatenka į šiuos susitarimus ir valstybės narės nukenčia. Pavyzdžiui, kai rinkose atsiranda labai daug prastos kokybės cigarečių, e, cigarečių, kurios parduodamos ne e, pagrindinėje rinkoje, ypač e, iš e, trečiųjų šalių. Ir čia reikėtų dar griežtesnių apribojimų. Ačiū. Toliau. Dabar norime pateikti mėlynosios kortelės klausimą. Ar sutiktumėte jį atsakyti? Prašom. Much, Ačiū, panė pirmininkė. Aš atidžiai klausiausi kolegės aiškinimo, tačiau mano klausimas yra bendro pobūdžio. Būtent, jeigu mes kalbame apie šį mūšį, kurį taip apibūdino komisija, tai pirmiausia kalba apie pinigus. Iš tikrųjų, kalba tik apie pinigus, tiek vyriausybės, tiek nusikaltėlio požiūrių. Mes matome Europos komisijos dabartinę politiką yra būtent adekvati siekiant užkirsti kelią ateities uh, nusikaltimams. Ar jūs taip manote? Ar jie adekvati? Ačiū už šį klausimą. Jūs visiškai teisingai pastebėjote, kad dabartinė politika nėra adekvati. Aš būtent ir pabrėžiau, kad reikia pokyčio. Aš išvargiau tik tai tris pokyčius. Jeigu mes turėtume daugiau laiko, tai galėčiau daugiau tų pokyčių pateikti. Pirmiausia, mes turėtume vykti geresnę politiką. Danielis Dejongas. Pusantros minutės jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariai už pareiškimą. Aš taip pat pritariu ankstesnė, anksčiau kalbėjusiems žmonėms su cigarečių kontrabanda turėtume kovoti. Tačiau problema yra ta, kad, anks, kad anksčiau vykęs bendradarbiavimas su tabako koncernais buvo nustatytas kaip atitinkantis atitinkamus teisės aktus, bet vėliau tų susitarimų nebuvo laikomasi ir prasidėjo lopistinė veikla ir prasidėjo įvairūs konfliktai susiję su dabartinė tabako direktyva. Ir Pavyzdžiui, tabako pramonės atstovai nėra labai draugiški, ypač kalbėdamėsi su pasaulio sveikatos organizacija. Prisiminkime ir kitus lobistus arba kitas įmonės tada a, mes pamatysime, kad jiems nusileisti negalime, mums reikia griežtesnių taisyklių. Aš savo biure susitikau su tabako pramonės atstovu ir, ir, ir paklausiau to žmogaus, ką jis gavo iš komisijos, kokius dokumentus, kokią informaciją. Ir jis pasakė, kad gauna visą informaciją, tai būtent ir tokią informaciją, kokios negauname ir mes, parlamentarai. Tai būtent ir komisija turėtų visą tą informaciją turimą apie tabako pramonę teikti ir mums, parlamentarams. Panas Stasus, pusantros minutės. Ačiū, e, panė pirmininkė, panė komisijos narė. Philip Morris International iš tiesų e, prisideda kovojant su E, tabako kontrabandą. Nepaisant e, šių sustarimus, pavyzdžiui, su British American e, tabako limited arba Japonijos arba kitų šalių kompanijomis Iki šiol e, mes nesėkmingai kovojame su tabako e, kontrabanda, dešimtis milijardų dolerių prarandama būtent dėl nesumokamų PVM, dėl nesumokėtų mokesčių. Ir visam pasaulyje girdisi kritiški balsai dėl tų susitarimų ir komisijos narys daly taip pat yra buvo susijęs būtent su atitinkamomis e, skandalingomis istorijomis kur jisai buvo konsultantas atitinkamo advokatų kontoroje, kuri bendradarbiavo su Philip Morris International. Uh, Ir kitas dalykas, e, tabako direktyva yra susijusi e, būtent ir su tais susitarimais. Todėl mes turėtume raginti komisiją griežčiau veikti, e, laikantis arba prižiūrint tos susitarimus. Dabartinių taisyklių neužtenka. Todėl yra daugybė klausimų susijusių su tais susitarimais. Todėl visiškai normalu, kad dabar mes deramės su PMI, su Philip Morris International nes PMI kaip tik tai pradėjo teisminę bylą prieš ES būtent dėl tos tabako direktyvos. Nu, nors pagal pasaulio sveikatos organizacijos tinkamų teisės aktų nuostatas mes turime taikyti būtent tokius apribojimus tabako pramoniai. Iš tikrųjų, man įdomu, ar dabartinė veikla iš tikrųjų bus rezultatyvi. Pone Zanė, vieną minutę. Ačiū, pane pirmininkė. Europos piliečiai nežino, valstybė, kad valstybės narės per pastarojus dešimt metų gavo iš tabako pramonės apie 10 milijardų eurų, būtent kovai su cigarečių kontrabanda. Piliečiai taip pat nežino, kad didžioji dalis tų, e, e, tų e, kontrabandinių cigarečių yra gaunami arba įsigijami tiesiai iš tabako koncernų. Ir 2004 e, metais e, įstrigo mūsų bylos prieš e, Philip Morris International po to, kai Philip Morris sumokėjo atinkamą kelių milijardų eurų sumą būtent kaip kompensacija. Mes žinome, kad rūkimas tai yra antra priežastis, dėl kurio mirštama dažniausiai pasaulyje. Daugiau kaip 80 tūkstančių žmonių Italijoje miršta dėl rūkimo pasiekmių, keli milijonai, keturi milijonai pasaulyje. Ir valstybės narės gauna pinigus iš tabako koncernų ir leidžia pardavinėti cigaretes. Taigi, kur tie pinigai patenka? Ponas Feram, kolegos dėl kontrabandos. Kontrabanda yra tiesioginė Europos politikos pasiekmė. E, tai yra leidžiama Šengeno dėl to, kad e, nėra muitinių viduje. Visą tai palengvina tabako e, e, kontrabandą. Jūs patys esate atsakingi už šią situaciją. Kai kas, kas nori Šengeno, Šengeno 1, Šengeno 2, žinoma, kad Nikolas Sarkozy. Jeigu norite sustabdyti kontrabandą, reikia užbaigti viską su tuo šengenu, nei, nereikia nei pirmojo, nei antrojo šengeno. Ačiū. Aveți un uh, blue card. E, jums klausimas pagal mėlyną kortelę. Ponas Švabas nori užduoti klausimą. Ar sutinkate atsakyti? Ačiū, ponė pirmininkė, e, kolegė Faram. Ar jūs žinote, kai jūs kalbėjote dabar apie Šengeną, kad atsikarčia kontrabanda? Uh, o būtent yra susijusi su laisvo prekių judėjimu, o Schengeno, e, Schengeno e, sutartys yra susijusi su asmenų judėjimu. Ar jūs apie tai žinojate? Pone kolegė, jokios sumbaišties nėra, jokios klaidos nėra. Reikia, kad pačios e, valstybės narė rūpintųsi savo saugumu ir tada nebus jokios kontrabandos. Um, mai, mai, aveți un, uh, mai aveți un blue card din partea domnului Lavrieux, dacă îl acceptați. Da? Domnul Lavrieux. Uh, ačiū pirmininkė. Kolega, jūs paminėjote Šengeną. Uh, Ir kolega kitas priminė, kad čia nėra Šengeno sritis. Tačiau yra toks, tokia šalis, kuri vadinasi Anglija. Ir e, ji nepriklauso Šengeno zonai. Tai manote, kad nėra tenai e, cigarečių kontrabandos, nes ji nėra Šengeno valstybė? Pone Lavrijo, jeigu jeigu jūs pasisakote už Europą, kuri atsisako teisinių priemonių kontroliuoti e, cigarečių kontrabandą ir nesprendžia problemų viduržėme jūroje, jeigu mes manome, kad suverenitetas reiškia naujas politikas, e, tai yra valstybių narių, nacionalinių valstybių narių stiprinimą. Pane Greslė, dvi minutės. Taip, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė, mėly kolegos, iš tikrųjų šiandieninės diskusijos tai yra tarsi pabėgimas į priekį. Ir dabar e, džiaugiuosi, kad komisija po visų tų paslapčių, tai būtent kai slėpia informaciją nuo mūsų porą metų, dabar ją atskleidžia. Ir dabar mes matome, kokius rezultatus atnešė tie susitarimai. Na, mes, e, mes matome, kad e, E, koncernai savo produktais e, bandė susilpninti tos e, kontrabandos mastą. Bet labai svarbus klausimas, kągi mes veiksime toliau. Taigi tie dokumentai rodo, kad yra daugybė spragų, pirmiausia, tiekimo grandinėje tabako produktų. Todėl sistemos nėra apsaugotos nuo sukčiavimo. Aš pripažįstu, kad Olafas iš tiesų galėjo veikti rimčiau kovodamas tokio sukčiavimo. Iš tikrųjų, per daug kantriai ir per daug lietai veikia Olafas. Man atrodo, kad mums didesnė e, problema e, ta, kad, karini, kad Karinigradė arba Kinijoje e, gaminamos cigaretės yra daug pigesnės ir daug paprasčiau jas pergabinti į ES. Aš manau, kad ES gal nebūtų tokių problemų, jeigu nebūtų kažkokių spragų. Na, galbūt per daug tos slaptos arba per daug nuslėptos informacijos apie vartojimą, apie, apie apskaitai tiekimo grandinę, tai būtent iš tabako koncerno pusės. Mes turime tam tikrų pagristų lūkesčių susijusių su tabako koncernai, mes tikimės kažko iš jų. Ir Bet iš tų statistinių dokumentų, kurie man pateikti, aš nematau, kad tabako koncernai kažką nuslėpia. Dėl tų sutarčių arba sustartimo, tai tabako pramonė turi taip pat savo nu, ne vietą prie dėrybos stalo ir aš tikiuosi, kad šita pramonė kartu su, su valstybės narėmis imsis galiausiai priemonių, kad būtų išspręsta ši problema. Pone Greslė, pone Ajalas, šiandien jums uždavė Mirinos kortelės klausimą. Ar jūs atsakysite šį klausimą. Ačiū, padė pirmininkė. Kad aš galėčiau geriau suprasti argumentus, kuriuos pateikė panė Grėsta, aš taip pat susipažinau su tais dokumentais, aš su Olafo veikla. Ir mes matome, kad Olaf e, vis dėlto e, veikdavo taip, kad konfiskuojamos būdavo cigaretės, Dabar aš norėčiau paklausyti ponios Greslės. Mano e, šalis e, e, ratifikavo protokolą, būtent siekdama kovoti su tabako kontrabanda. O jūsų vyriausybė neratifikavo to protokolo. O kodėl jūs galvojate, kad jūsų vyriausybė, ponia Greslė, kuri nepasirašė šio protokolo, ar yra susijusi su tabako pramonė, gal čia interesų kažkokių slypi už to? Uh, Kodėl yra tokie skirtumai tarp valstybių, kolegė? Tai tiesiog paklauskite mano vyriausybės. Aš esu Europos parlamento narė, o ne, e, o ne Vokietijos vyriausybės atstovė. Mulțumim. Domnul e, Von, două minute. Ačiū, ponas Vonas. Ačiū komisijos nariai. E, be abejo, labai malonu, kad ES valstybės narės sudaro susitarimus su tabako gamintojais, jie padeda kovoti su neteisėta prekyba ir kitais reiškiniais. Tai, žinoma, naudinga ir tabako įmonėms, nes be šių susitarimų jos taip pat netektų pajamų dalies. Valstybėms narėms tai taip pat svarbu, e, kad neprarastume tam tikros muitų ir mokesčių dalies. Taigi šie sustarimai naudingi ir tabako gamintojams, ir valstybėms narėms. Manau, kad reikėtų e, ir toliau dirbti pagal tokius sustarimus ir pratesti tuos, kurie netrukus baigs galioti. Kalbant apie šios sustarimus, svarbu apriboti pigaus tabako kiekius, kurie patenka į rinką, tai svarbu dėl sveikatos priežasčių, taip pat svarbu, kad nebūtų pajamomis iš tabako kontrabandos finansuojami teroristai ir kiti nusikalteliai. Tikiuosi, kad komisija galės pateikti vertinimą, kiek e, galiojančios procedūros yra veiksmingos, e, jeigu ne e, šioje plenarinėje sesijoje, bet galbūt kitoje. Ir tikiuosi, kad parlamentas galės taip pat įnešti savo indėlį. Ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai pribotų neteisėtą tabako gaminių e, pardavimą. Tai svarbu ne tik ES viduje, e, svarbu kalbėti ir apie neteisėtą priekybą atvykstančią iš, e, už ES ribų ir tam reikia ratifikuoti minėtą protokolą. Ačiū. Dėkoju. Ar sutiktumėte atsakyti Melinosios kortelės klausimą? Ponas Gil. Thank you. Ačiū, ponė Von, mano kolega iš Velso. Ar sutinkate, kad e, vartotojams naudinga tai, kad e, šie gaminiai yra puikiai prieinami? E, Junktinėje karalystė yra sala ir todėl netiek galbūt patenka neteisėtų gaminių į mūsų e, kraštus. Ačiū už klausimą kolegai iš Velso. E, kaip minėjote, Junktinė karalystė nėra Šengeno susitarimo dalis. Ir, e, ir jūs, ir aš nuolat keliaujame ir matome, kaip griežtai kontroliuojamos Junktinės karalystės sienos, uostuose, e, keltuose. Taigi gana sudėtinga, ką nors kontrabandai vežti Europo, į e, Junktinę karalystę. Bet e, manau, kad svarbu kurti tokius teisės aktus, kurie galiotų visoje Europos Sąjungoje ir galėtų leisti tokią kontrolę vykdyti visur Europos Sąjungoje, leidžiant neteisėtų gaminių įvežti. Ačiū, ponė Rys, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime, kalbame apie susitarimą, kurį reikia atnaujinti. Tačiau atrodo, kad nebus lengva padaryti. Komisija norėtų sumažinti kontrabandą. Tačiau ekspertai sako, kad 12 metais tik tai pusė procento visų parduotų cigarečių buvo kontrabandinės cigarečių. Sakoma, kad viskas yra tvarkoje, tačiau etinė ar politinė prasme taip nėra. 5.3 konvencijos straipsnis reikalauja visiško skaidrumo ir mes esame apie tai kalbėję ir visiems ES politikams dirbame su pana McKevan e, rengdamas pranešimą ir mes norėtume, kad būtų griežtai laikomas e, e, šių nuostatų. Mums reikia panaudoti oficialias priemonės, kad siekiant atnaujinti šį sutarimą. Pane Franzulika, noriu užduoti Jūs klausimą. Ne, nenorite. Gerai. Toliau panas Bovė, pusantros minutės. E, komisijos narė, e, pakartosiu pirmąjį principą e, iš savo sveikatos organizacijos protokolo. Tai yra konfliktas tarp tabako pramonės e, ir visuomenės, visuomenės veikatos. 17 straipsnės šios konvencijos sako aiškiai, kad e, šalis ES turi atmesti visus partnerystės susitarimus e, su tabako gamintojais. Manau, kad juridiškai čia viskas aišku. Jeigu mes ir toliau norime dėrėtis, mes prieštaraujame Europos teisė ir tarptautiniai teisė, e, kurią esame pasirašę e, ketvirtais ir kuris tapo taikomas penktais metais. Taigi reikia nutraukti tuos sustarimus. Negalime e, su, negalima sutapatinti na, padirbinėjimo ir kontrabandos ir padirbinėjimo, nes e, kontrabanda rūpi patiems gamintojai ir e, jie nori kovoti prieš e, padirbinėjimus. Todėl negalima padėti tiems sukčiams, tai yra tabako pramoniai, kurie yra tikroji mafija. Taigi aš labai aiškiai prašau nutraukti visas dėrybas su tabako pramonė, nes tai prieštarauja visuomenės sveikatai, sveikatos interesams ir prieštarauja tarptautiniai teisai. Ačiū. Prone Rundulika, norite užduoti klausimą? Question. So this time he is uh, Merci beaucoup, monsieur le président. Il semble que... Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad uh, ponia Rys uh, negali atsakyti į klausimą, nes jos pozicija neaiškiai, todėl užduosiu klausimą ponu Bovė. Taip, jūs teisus. Mums reikia skaidrumo, dokumentų, tuo pat metu. Ar net nemanote, kad nacionalinės policijos departamentai, vidaus reikalų ministrai, muitininkai turėtų nu, dirbti savo darbą. Nes aš skaičiau daug straipsnių, kad yra tam tikra nacionalinės policijos tolerancija kontrabandos atžvilgiu. Reikia viską imti į savo rankas. Aš visiškai su jumis suprantu, reikia dirbti, tačiau šiandien pinigai kuriuos e, komisija, OLAF, kuriuos e, išieško, kurie yra siunčiami į valstybės narės. Tai būtent, e, būtent tabako gamintojai laiko valstybės narės rankos siekiant kontroliuoti padirbinėjimą tabako dirbinių. Tai yra skandalas. Ar kovos sukčiavimo tarnyba turi tą darbą daryką? Ne Ir šiandien, pavyzdžiui, kad ir Belgijos teisininkai daly byloje yra patrinę pirmininkas nutraukė e, poną Bovė ir sutikė žodį ponui Kobrunui. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Žinoma, norime sustabdyti nelegalių cigarečių padirbinėjimą, prekybą jomis, bet e, mums atvėrus e, duris e, tiesiog nesusitvarkome, tikrindami kontrabandinių cigarečių kokybę ir kitus aspektus milijardai eurų prarandami Europos Sąjungoje. Ir žinoma, nenuostabu, kad e, tokia neteisėta priekyba yra labai aktyvus e, reiškinys, labai paplitęs. Ir e, kai kurie mūsų aptariami dalykai būtų tiesiog kontrabandininko svajonė, nes patvirtindami tam tikras taisyklės palengviname jiems gyvenimą. Kai tabako gamintojams um, yra nustatomi grįžti reikalavimai susijęs su jų gaminių kokybė. Kaip uh, apsaugoti vartotojus, jie nori rūkyti ir um, kartais nesirūpina tuo, ką rūko. Didelės uh, pinigų sumos švaistomos ir Kartais e, į tas problemas žiūrima kaip grinai į valstybių narių problemas, ne visos ES problemas. E, kalbėta apie 2,15 e, milijardo dolerių ir čia sumos vertos Al Caponės veiklų, veik, veikų kadaise, taigi turėtume apie tai susimastyti. Ačiū ponui Kalban. Pone Šmit, pusantros minutės. Herzlichen Dank. Ačiū. Pone komisijos narė, pone pirmininkė, tabako susitarimai, kokie dabar yra, iš tikrųjų neblogi. Tačiau mes nežinome, kokio jie gerumo, nes komisija nenori savo įvertinimo rezultato pateikti mums, nu, net jei tie rezultatai žinomi. Kągi mes žinome? Mes žinome, kad 2016 metais sutarimas su e, Filip Moris baigsis. Žinoma, mano klausimas, kurgi išvelgia e, komisija e, pridinę vertę tų e, daugiamečių išmokų, jeigu iš to negauna jokios naudos valstybės narės. Ar būtų galima E, konsultuotis, pavyzdžiui, dėl tų sustarimų teikimo, kada, pratesimo ir kadagi mes galėtume apie tai pasikalbėti. Ir iš tikrųjų, kur prietinė vertė tų apklausų dėl tabako žalos. Atėjo klausimai, e, tų klausimų vis daugėja, o laiko vis mažiau. Tai aš manau, kad reikia pradėti veikti. Ačiū. Pane Gairė. Ačiū, panė pirmininkė. Gerima vicepirmininkė Georgieva, e, mėly kolegos. Aš esu linksmas vokiečių socialdemokratas, e, pusiau žalesis. Na, aš manau, kad jeigu jūs žvelgsite skirtumą tarp manęs ir kolegos buvė, tai, tai bus jau tikrai gerai. Iš tiesų, tos diskusijos yra naudingos. Manau, kad diskusijos prisideda prie to, kad mes pradėtume labiau kovoti su cigarečių kontrabanda, nes už to slypi organizuotas nusikalstamumas. Taigi, pirmiausia, E, vyksta didžiulis procesas. Tai pavyzdžiui, e, nelegaliai įsigijamos e, cigaretės, jos yra parduodamos, pinigai išplaunami. Organizuotas nusikalstamumas būtent to užsijimo. užsijima ir tai kelia grėsmę, žinoma, demokratijai. O mes iki tol užmergdavo abie akis prieš tą situaciją. Aš manau, kad didžiausia, didžiausia pavojai mums kelia ne nežinoma, tos kontrabandinės cigaretės, kurios yra žinomų gamintojų. Bet e, tos cigaretės, kurios yra nelegaliai gaminamos, ir pavyzdžiui, kai, kai kurios cigaretės, e, kurios pavadinimo niekas nežino, jos nelegaliai patenka į Vokietiją, ir jos sudaro, net nežinau, gal net 50 procentų visų suvartojamų cigarečių. Pirmiausia, uh, E, būtent ES turėtų pasistengti, kad OLAF e, tarnyba e, pasistengtų bendradarbiauti su gamintoju, tai cigarečių gamintoju atstovais kitose valstybėse. Na, iš tiesų, tikrai neprintina situacija, kad OLAF atstovybės dar nėra Kijeve. Taigi, mes turime įvairių priemonių, kaip galime veikti. Aš nemanau, kad, kaip, kaip sakė žalieji, mes turėtume nutraukti dėrybas su tabako koncernais. Kągi mes dar galime nuveikti šitą, mes galime tik tai kalbėti. Mes turime toliau tęsti darybas, darybas nes kitaip bus dar skaudžiau. E, Melinos kortelės klausimas iš pono Buvė. Ar priimate šį klausimą? Mike. Ok, ça marche. Kaip jau kalbėjau apie skirtumą tarp padirbinėjimo ir sukčiavimo, pasaulio sveikatos organizacija pripažįsta, kad sukčiavimą organizuoja, pavyzdžiui, pats Philip Morris, tai yra aišku. E, jų tinklai per Rusiją veikia kitais kanalais, tai yra žinoma. Jie patys organizuoja tą sukčiavimą. Tačiau padirbinėjimas e, jiems kelia problemų, nes jie praranda pinigus dėl padirbinėjimo. Ir šiandien skandalas yra dėl to, ar suprantate šį skirtumą. Ir e, čia būtent yra Filip e, Moriso atsakomybė. Ačiū, ponia Bavė. Žinoma, žinau tą skirtumą. Bet, ponė Buve, jūs turite suprasti, kad Philip Morris cigarečių dalis, tai būtent konfiskuotų cigarečių e, kiekyje, sumažėjo 85 procentais. Taigi, e, iš tikrųjų pasaulio sveikatos organizacijos e, įvertinimas nėra pats naujausias, kuriuo jūs remiatės. yra šitas priekaištas, kad tabako koncernai patys skatina a, tabako kontrabandą, iš tikrųjų netrodo, a, kad tai yra tinkamas argumentas. Tu, aš prieštarašiu Jums. Ačiū, pasantros minutės, Miroslavai Poche. Ačiū. A, pane pirmininkė, mėly kolegos, man atrodo, kad rūkimas yra viena iš didžiausių grėsmių ES piliečių sveikatai. Todėl mes turėtume imtis visų žingsnių, kad sumažintume šią riziką. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie kovą su e, cigarečių kontrabanda. Nes mes prarandame ne tik milijonus eurų dėl tos kontrabandos, bet ir kitų neigiamų e, pasiekmių. Pirmiausia, pigios cigaretės jos kelia arba didina priklausomybę, ypač jaunimo tarpe nuo tabako produktų. Ir e, organizuotas nusikalstamumas pelnosi iš tos prekybos e, ir gali finansuoti kitas nusikalstamas veikas. Aš manau, kad mes turėtume didesnį dėmesį skirti šiai problemai. Todėl Europos parlamentas būtent e, sugrįž prie tų 2004 metų susitarimų. Deja, mes negalime dabar to paties e, reikalauti iš e, Europos komisijos, nes ji mums nesuteikia informacijos dėl šios sustarimo ateities. Na, aš nežinau, mes prieš e, daugelį metų tikėjomės, kad kažką pasiekėme šiais susitarimais, bet o kokie rezultatai? Mes negavome iš Europos komisijos jokios informacijos apie rezultatus, apie šios sustarimus, apie mūsų ateities veiklą. Mes net nežinome, ar iš tiesų bendradarbiavimas tabako e, koncernais yra tinkamiausias. Aš manau, kad Europos komisija dabar negali įtikinti Europos parlamento ir piliečių. Panas Balčytis. Prezident. Ačiū. Pirminkė, komisijos narė. 2007 metais plenarinėje sesijoje Europos parlamentas Palankiai vertino komisijos ir Philip Morris sudarytą susitarimą ir apskritai susitarimus su kitais tabako gamintojais. Jie buvo laikomi sėkmės pavyzdžių, kovojant su neteisėta prekyba cigaretėmis, jų kontrabanda, ypač jeigu pažiūrėtume vėl į dešimtąjį dešimtmetį. Tačiau yra labai e, dideli nuostoliai ir labai daug cigarečių vežama kontrabanda iš už ES ribų, taip pat ir per Baltijos šalis. Būtinai e, reikia ieškoti, ką būtų dar galima patobulinti šioje srityje ir e, reikia įvertinti e, tokius susitarimus su tabako įmonėmis po 2016 metų. Reikia tinkamai įvertinti, gauti tinkamos informacijos apie tai, kas pasiekta, kaip sekasi gyvendinti šios susitarimus. Ačiū. Florin. Dėkuoju. Dabar ponas Florens, vieną minutę. Aš tau. Pane komisijos narė, ačiū. Bet, bet <laughs> iš tikrųjų aš truputį esu nustebęs, kad jūs tabako kontrabandininkus vadinate žmogelininkais arba kontrabandininkais. Iš tikrųjų, matai, yra nusikalteliai. Mes <laughs> Mes bandome užmėgti kažkokius iš jūsų tabako pramonę, bandome bend, vykdyti bendrus veiksmus, o dabar mes, mes matome, kad rezultatų nėra. Mes prieš pusantrų metų būtent nusprendėme, kad atsekamumo strategija turėtų būti sukurta. Vieną turiu pasakyti dėl to. Ta, tabako pramonė, kaip jau, kaip jau minėta kolegos iš Londono, yra yra labai suinteresuota dalyvauti šioje atsakamumo sistemoje ir labai suinteresuota tuo, kad bus deklaruojama kuo daugiau tų kontrabandinių cigarečių, kad būtų kad e, jos būtų neklastojamos. Nes e, čia yra susiję vis dėlto su tam tikromis nusikalstamos schemomis, nes už kontrabandinės cigaretes ne, jokie mokesčiai neįmami, už, už suklastotas prekes mokesčiai įmami. Taigi, o dabar kalbant apie tą susitarimą, mums reikia išsiaiškinti, kaip jau kolegė e, Greslė sakė, čia detalės jinai kai kurias pateikė, e, bet vis dėlto mes turime išsiaiškinti, kokie rezultatai tų susitarimų. Domna Gerling, un minut. Pone Gerling, vieną minutę. Dėkuoju pirminkę. Šie susitarimai dėl tabako gaminių netobuli ir daug kas juos šiandien kritikavo, e, kalbant apie e, tokius dalykus kaip mokėjimai pagristi konfiskavimais ir kiti. Iš tiesų matome, kad e, gana sudėtinga patvirtinti direktyvą dėl tabako gaminių ir kartais E, reikia dirbti aukščiausių lygmenių Europos Sąjungoje. Vis dėlto e, šiais susitarimais siekiama spręsti su kontrabanda ir padirbinėjimu susijusias problemas Europos Sąjungos rinkoje. E, svarbu tokiamis priemonėmis kovoti su neteisėta priekyba tabako gaminiais ir be kita ko, manau, turėtume vis dėlto atsargiai vertinti susitarimų pratesimą. Bet reikia nuveikti dar daugiau. Visų pirma, reikia mažinti paklausą. Ir um, turime daryti viską, kad žmonės nepradėtų rūkyti, ne, neįgytų šio bjauraus įpročio. Ir um, tikiuosi, kad um, direktyva bus patvirtinta gana greitai ir bus e, greitai paskatintas jos e, perkeliamas nacionalinė teisė. Ačiū, dabar pradedame spontaniškų pasisakymų valandėlę ir keli kolegos yra paprašę žodžio. E, suteiksiu žodį kiekvienos frakcijos atstovui. Prašom. Pone pirmininkė, cigarečių vartojimas kelia tiesioginį pavojų sveikatai turėt, mes turėtume griežtai kontroliuoti e, šį sektorių. Jeigu dar pridėsime kontrabandą, e, kuri taip pat e, ir atima tam tikras pajamas iš valstybių narių, tai yra dar vienas argumentas griežčiau kontroliuoti šį sektorių. Kalbame apie piliečių sveikatą ir apie piliečių pinigus. Ir mes turėtume, norėtume gauti daugiau informacijos apie darybas tarp komisijos ir E, tabako pramonės atstovų. Kontrabanda yra labai dažnas nusikaltimas prie ES rytinių sienų. Ir tai, aišku, atitinka e, ir ten gyvenančių žmonių skurdą. Reikia kažkaip e, tikslingai nukreipti e, muitinių darbą, kad būtų galima išspręsti kaip kokią nors būtų šių problemų. Ponas Miko. Pirmininkė, ponia Georgieva, kasmet e, daugiau kaip 10 milijardų euro, eurų yra prarandama e, dėl cigarečių kontrabandos. Todėl mes turime rasti mechanizmą, kaip stabdyti šį reiškinį, taip pat apsaugoti piliečius nuo tų pavojingų produktų. Pavyzdžiui, egzistuoja socialinė rizika, kuomet e, nesilaikoma socialinių ir moralinių normų. Daugiau kaip 10 milijonų cigarečių e, į Bulgariją įvežama kontrabandos bundu. Daugiau kaip 400 e, tūk, tūkstančių levų prarandama kasmet e, dėl nesurinktų akcizų ir kitų mokesčių. O e, tie pinigai puikiai galėtų būti panaudojami, pavyzdžiui, mokyklo autobusams, pirkti, vežioti mokinius. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, toliau panas Džambaskį. Уважаеми господин председател, уважаема комисар Георгиева, Pone pirmininkė, komisarė Georgivėje, daug mes kritikavome e, susitarimus su tabako gamintojais. Žinoma, jie nėra tobuli, tačiau e, reikia juos stiprinti. Bulgarija yra e, viena iš šalių, kuriuose gaminamas tabakas. Ir E, nemažai darbuotojų dirba šiame sektorija. Tabakas sudaro 13 procentų žemės ūkio pajamų. Šis sektorius yra labai svarbus įvairiems Bulgarijos regionams ir bendruomenėms. Tačiau kodėl visos priemonės taikomos, e, e, įvairios priemonės taikomos kovai su tabaku neigiamai veikia ir uh, tabako gamintojų e, e, veiklai. Todėl mes pritarėme e, komisijos norui pasiekti susitarimą su tabako gamintojais. Tomas Jakovčič. Davajučiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu šie sustarimai reguliuotų kontrabandos ir mm, sukčiavimo klausimus, tai būtų puiku. Tačiau jeigu tai padeda spręsti 10 milijardų prarastų eurų klausimą, tai irgi gerai. Tačiau, kaip matote, ponia komisarė, turime tam tikrų abejojų dėl įvairių e, dalykų, dėl to, kad e, toje istorijoje, įvairiose skandaluose buvo daug įvairių veikėjų. Todėl norėčiau kad kreiptumėte dėmesį ne tik į didžiulius, didžiuosius e, tabako gamintojus, bet ir saugot, apsaugotume ir mažesnius e, tabako gamintojus, nes kai kurioms šalims e, šie sektoriai yra svarbus. Kroatijai taip pat, todėl Kroatijos gamintojai taip pat norėtų būti įtraukti į šią programą. Ačiū toliau, ponas Freira. Prezident, senjora komisarė, há indiscutivelmente aspectos por. Ačiū, e, panė pirmininkė, panė komisarė. Iš tikrųjų, svarbius aspektus reikia išsiaiškinti. Jeigu tikrai tarp Europos komisijos ir tabako pramonės yra a, tokie sustarimai, tada reikia kai kurios aspektus, žinoma, labiau išsiaiškinti. Pirmiausia, dėl, dėl tų sustarimų fakto. A, tai būtent ir dėl skirtumo tarp tabako kontrabandos ir tabako produktų klastojimo. Gla, nėra nepriklausoma laboratorija, tiesiog pati tabako pramonė nustato, ar yra suklastotos cigaretės ar ne. E, taip pat yra e, e, nelegali priekyba, yra, yra tam tikras bendradarbiavimas arba netgi santykiai su nusikalstamu pasauliu, siekiant sukelti priklausomybę nuo tabako produktų. Taigi mes Turime mm, išaiškinti, kaip valstybės narės reaguos į tos susitarimus tarp komisijos ir tabako pramonės. Portugalija, pavyzdžiui, yra daugybė vietų. Yra vietų, kur galima konsultuoti žmonės dėl tabako žalos, bet dabar sumažintas tų vietų skaičius. Ačiū. Komisarė, komisijos narė. Georgieva. Aš norėčiau padėkoti Jums e, visiems už dalyvavimą šioje diskusijoje ir būtent e, už tai, kad nurodėte šios temos sudėtingumą. Aš dar gal norėčiau atsiprašyti už tai, kad esu paidėjau žmonės ir frakcijas. Na, tai padariau netyčia. <laughs> Ir taip pat norėčiau padėkoti panui Stasui ir panui, panui Gėriui už jų indėlius šias diskusijas. Aš norėčiau pabrėžti penkis punktus. Tai būtų pirmasis žingsnis į mūsų diskusijas su parlamentu šią temą. Taigi jūs turite mano žodį ir mano įsipareigojimą bendrai apibriežti konkrečius instrumentus, bedarbiaujant su tabako pramonė. Kaip jau buvo sakyta, mums reikia platesnio požiūrio, platesnės strategijos. Ir tų priemonių, kurias mes turime, skaičius dar nėra išnaudotas. Ir, ir dabar ir ateityje mes galėtume šiomis priemonėmis pasinaudoti. Kitas dalykas. Dar vienas klausimas dėl kurio sutarė beveik visi. Tai būtent reikia daugiau skaidrumo. Mes dabar vykdami tolesnius darbus, juos aptarsime ir su jumis atviroje diskusijoje. Taip mes norime užtikrinti skaidrumą šią temą. Bet kokią atveju mes pasiūlysime ir jums įvairios veiklos būdus, kaip galėtume dalyvauti e, bendrų sprendimų prieimimo procese. Trečias punktas yra tas, kad nėra jokių dabar vykstančių dėrybų. Buvo a, tik tai aiškinamieji pokalbiai. A, a, buvo a, sustarimas su Philip e, Morris International, jisai baigsis. A, po metų, bet mes dabar kalbame apie šito sustarimo tesimą. Jeigu Philip Morris bus suinteresuota pratesti šitą sustarimą, atrodo, kad yra su tuo suinteresuoti, ir mes taip pat e, iš abiejų pusių taip pat sužinojome, kad prieš žengiant e, toliau, tai būtent ar, ar kas nors prieštarauja, ar nepritarė toms, toms daryboms, tai būtent mums reikia mums įvertinti savo veiklą patiems. Tai būtent pasitarint su jumis, ar mums reikia tęsti toliau darbą, tęsti darybas, pasitarint su taryba, su parlamentu, tai būtent ar mes turime pratesti tą susitarimą. Taip pat pasigirdo balsų, kurie pritarė ta, to sustarimo pratesimui, kai kurie atsargiai, kai kurie ryštingai pasakė už šitą sustarimą, bet aš manau, kad šitą akivaizdu, kad e, pritarėma, tikrai nemenkai pritarėme tam sustarimo pratesimui. Žinoma, yra ir prieštaraujančių balsų, bet mes turime pasverti visus už ir prieš, prieš priimdami galtinį sprendimą. Ir taip pat turėtume padaryti atvirų skaidrių būdų. Na, nebus tokių dėrybų, apie kurias jūs nebūsite informuojami. Tai yra atviras klausimas, dar tų dėrybų nėra. Ketvirtas dalykas yra susijęs su e, to klausimu, kuris buvo užduotas man, aš e, taip atsakysiu jį tiesiogiai. Ar jūs e, turite netgi teisę kalbėti apie dėrybas, kalbant apie, apie tabako kontrolės konvenciją pagal penktas straipsnį, būtent, kad tabako produktai būtų išbraukti iš komersinių komercinės veiklos. Tai, tai, tai būtent jūs, jūs, jūs sakėte, kad mes neturime net kalbėti su tabako pramonė. Ir SDC sekretariatas būtent išleido gairias, kaip būtent šis straipsnis bus sustarimo šalių įgyvendinamas. Ir bus numatyta atitinkama išimtis, kuris būtų privaloma būtų privaloma nuostata numatyta. Tai yra iš esmės gairės, kurios yra pridedamas prie protokolo. Ir mano paskutinis punktas, tiesiog paaiškinamasis punktas dėl tų nepriklausomų laboratorijų. Mes suprantame, kad e, tos nepriklausomos laboratorijos yra būtinos. Daugelis jūsų tai paminėjo tą faktą, kad jeigu pačios įmonės būtent turi priemonės atlikti visus vertinimus, tai mes esam šiek tiek surištom rankom. Mes esam pasiryžę vis dėlto siekti, kad būtų sukurta tokia nepriklausoma laboratorija, kurios paslaugomis galėtume pasinaudoti. O dabar kalbant apie atmežus vertinimus, tai, tai, tai, tai aš esu tikra, kad mes dabar prisidedame e, savo veiklą prie nelegalios prekybos. Aš tik tai kelis, galbūt kelias mintis pasakysiu šią temą. Taip, po šios e, valandą, valandą trukusios diskusijos. A, dabar tęsiant šią diskusiją, per kas 1,5 minutės yra konfiskuojamos po 22 pakeliai cigarečių. Tai, tai būtent tai yra tos cigaretės, kurios, kurių kaina nereguliuojama, kur, kurios yra prieinamos vieniems žmonėms, kurios sukelia priklausomybę ir, kur, ir kurių pardavimas atima lėšas iš mūsų biudžeto. Tai yra akivaizdi nauda. Taip pat reikia prisiminti, kad mes turime besikeičiančią reguliavimo aplinką. Mes turime direktyvą, protokolą ir mes turime pasistengti, e, aš pritariu tiems kalbėtams, kurie tai sakė, kad mes turime įgyvendinti, perkelti tą direktyvą ir paspartinti protokolo ratifikavimą. Tai mūsų svarbiausias tikslas. Ir klausimas, į kurį mes turime atsakyti, yra tas, ar ateityje būtent reikės kažkokių papildomų priemonių, kurios prisidės prie šių esminių elementų, prie tų esminių priemonių, kurias, kurias mes e, naudojame, kad, kad sumažintume rūkimo žalą. Būtent tiek e, dėl ekonominių ir dėl sveikatos apsaugos priežasčių. Taigi aš tikiuosi, kad atsakiau iš jos į, į užduotus klausimus ir su jūsų pagalba atsakysiu juos ir vėliau.